tai turime užtikrinti e, sažiningesnę konkurenciją ir didinti savo konkurencingumą. Dėkuoju. Šiais komisijos nario Barnie žodžiais baigiame diskusiją šio darbo tvarkės klausimą, iš karto tęsime mūsų darbą. Dabar svarstysime inovacijų partnerystės klausimą. Buvo pateiktas žodinis paklausimas komisijai. Šią temą, taigi pirmiausia, steiksime žodį paklausimo autoriams ir pirmoji dabar kalbės Judith Merkis dvi minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, 90 procentų žmonių mano, kad inovacijos gali paskatinti geresnę, ekologiškesnę ekonomiką, tam pritarėme, tačiau e, nepripažįstama temos svarba. Taryba tik tai kitų metų vasarį ir kovą svarstys šį klausimą. Kodėl su šiuo sektoriumi šią temą susiję didžiuliai visuomeniniai ir ekonominiai iššūkiai, ar visos problemos jau yra įspręstos, ne, būtina svarstyti inovacijų strategijos klausimą. Taigi, kas yra inovacijų partnerystis? Europos komisijos inovacijų strategija yra pakankamai akivaizdi, tačiau šis klausimas dar lieka atviras. Akivaizdu, kad uh, nebus e, siūloma naujų priemonių, tačiau mums reikia geresnių priemonių, reikia ilgalaikio užtikrintumo, reikia vizijos iki 2020 metų. Labai svarbu, kad inovacijų partnerystės būtų kaip įmanoma konkretesnės Reikia aiškiai įvardinti jų poveikį, technologijų neutralumą, vietą rinkoje, įgyvendinimo tvarkaraštį, įtraukti reikia visus partnerius, pramonę, politiką, mokslinio tyrimų institutus ir ypač piliečius, nes jie yra pagrindinis inovacijų variklis. Labai gerai, kad remiamasi pasiektais rezultatais, daug dėmesio skiriama sveikai gyvensinai, sveikam senėjimui. Sveika gyvensina galbūt netgi geriau nei sveikas senėjimas, tačiau visos partnerystės turi būti paremtos e, tausiu gamtinių išteklių naudojimu, e, energijos taupimu. Čia mums reikia daugiau inovacijų. Taryba taip pat turi dėti pastangas, jos būtinos, kad e, inovacijų strategija būtų e, veiksminga, turime kalbėti ne tik apie bankų stabilumo augimo paktą, turime kalbėti apie darbo vietų kūrimą, nes jis gali sukurti tik inovacijos. Ačiū. Poniai parlamento nariai, dabar žodžius teigiamas poniai Sartori. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Komisijos e, pasiūlymas, kuris yra išdėstas e, komunikate, inovacijų partnerystės, e, kuri pasirodė spalio 6 dieną, yra 2020 strategijos sudėtinė dalis. Ši, ši iniciatyva turėjo būti aiškus ir, ir tvarus atsakymas į mūsų visuomenės lūkesčius tarp įvairių pasiūlytų veiksmų ir įvairių e, temų. Komisija e, siūlo vieną iš e, naujų elementų, tai yra naujos e, inovacinės partnerystės. Siekiant pasiekti numatytų tikslų, turi būti pasirinkamos tinkamos partnerystės ir komisija čia vardina tam tikrus prioritetus, prioritetinius iššūkius, su kuriais turi susidurti ateinančiais metais ir dešimtmečiais mūsų visuomenės. Uh, Kalbant apie šią naujovę, Europos parlamentas taip pat e, norėjo pateikti savo nuomonę, tai yra e, rezoliucija, aš esu beje pranešėję PP e frakcijos vardu ir po darybų buvo įvairių frakcijų pasirašyta ta rezoliucija ir nekyla ypatingų problemų. Aš norėčiau pasakyti, jog mūsų indėlis buvo iš tikrųjų esminis, siekiant tvirtinti tas partnerystės. Tai e, turiu galvoje visų pirma e, aktyvusius sveiko senėjimo srityje, bandomąją partnerystę, e, tomis iniciatyvomis taip pat siekiama avangardinės e, bandomasias iniciatyvas gyvendinti siekiant 2020 strategijos tikslų, taip pat energetikos srityje reikėtų konkrečių atsakymų, atsakant į kylančias, kylančius klausimus ir sprendžiant kylančias problemas. Per ateinančius metus e, komisija patikslins įvairius aspektus dėl biudžeto finansavimo bei e, kitų e, iniciatyvos aspektų. Ačiū labai. Georgi Hatsimarkakis dabar nu, teikiamas žodis dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką veikia Europos inovacijų ir mokslinio tyrimų politika? Jeigu užduotume šį klausimą, Europos piliečių gatvėje atsakymo neišgirstume, nes visiškai neaišku, kokią pridėtinę vertę šios dvi politikos sritys sukuria. Todėl Džiaugiamės, kad komisarė Gegin Kvin pirmiausiai apibūdina tai, kas yra inovacijos. Inovacijos reiškia iš žinių, e, žinias paversti pinigais, pagaminti e, kokį nors gaminį, e, licenciją išduoti. Mums tačiau reikia, kad Europos mokesčių mokėtojai suvoktų, kokiems tikslams yra jų pinigai panaudojami. Pavyzdžiui, jeigu e, dėl mūsų inovacijų projektų piliečiai galėtų prailginti savo gyvenimo trukmę dviem metais. Tai būtų labai apčiuopiamas rezultatas. Tokį galėtume tikslą išsikelti, jį suvoktų kiekvienas ir mes tokius tikslus palaikytume. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad pranešėja, ponė Merkis apie tai jau minėjo, be priemonių, kurias jau dabar turime, EET, KIKS, JETIS, e, e, taip pat vadinamos e, SIP konkurencingumo skatinimo ir inovacijų programos, yra daug įvairių veikiančių programų, jeigu dar papildomas programas pradėsime kurti, tai tik daugiau samišio įnešime į visą procesą inovacijų programų partneriai turėtų veikti labai paprastoje suvokiamoje sistemoje, kuriai pritartų taip pat ir mokesčių mokėtojai. Turime aiškiai įvardinti, kas yra Europos pridėtinė vertė, kaip yra sukuriama, jeigu sugebėsime tą padaryti, tai visus tos pasiūlymus palaikysime. Pirmininkas, ačiū, žodis teikiamas ponui Tošinovskui kalbėti dvi minutės ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Komisijos pateikta iniciatyva bandomųjų projektų inovacijų partnerystės skatinančios aktyvų senėjimą srityje yra įdomus, vertas dėmesio pasiūlymas, nes bandoma spręsti ES visuomenės senėjimo problemą, tai yra pakankamai uh, sudėtinga užduotis, nes e, sąlygos e, pagerinti vyresnio amžiaus žmonių situaciją ES valstybėse yra pakankamai skirtingos. Komisija pasirinko, mėgins pasirinkti inovatyvų požiūrį tam, kad spręstų šią sudėtingą problemą. Aš manau, kad uh, tikrai e, komisija gilinsis į praktinės detalės ir smulkmenas, o ne bandys vadovautis bendrais principais. Kitos iniciatyvos yra susijusios su išmaniųjų miestų projektais ir tausių žaliavų naudojimu. Ypatingai žaliavų naudojimas yra labai svarbus aspektas, nes per artimiausius metus ES valstybės narės patirs didžiulį spaudimą, siekdamas užsitikrinti žaliavų tiekimą tiek energetikai, tiek pramonės gamybai. Europos parlamento nemaža dalis komitetų nuolat svarsto šios klausimus, kadangi jie yra labai svarbus ekonomikos augimui ir konkurencingumui. Taip pat nuo jų priklauso atskiriuose valstybėse užtikrinamos piliečių socialinės ir darbo sąlygos. Todėl būtina nustatyti protingas ir visiems e, priimtinas taisyklės šioje srityje. Ačiū labai, pirmininkas, ačiū taip pat už tai, kad neviršijote kalbėjimo laiko. Dabar norėčiau steigti žodį poniai Matijas taip pat dviem minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes dabar diskutuojame dėl vieno iš svarbiausių prioritetų, kalbam apie inovacijų politiką. Galiausiai visa tai įgyja formą partnerystės inovacijų sutie dėka. Mes kalbame apie bandomuosius projektus šioje srityje ir tai yra ypatingai svarbu. Mes minime e, aktyvaus senėjimo iniciatyvą. Na, kai dėl būsimų planų apibrėžimo ir prioriteto apibrėžimo dar turime pamastyti, kas nustatys tos prioritetus. Toks turėtų kilti klausimas. Aš norėčiau išgirsti tai atsakymą, norėčiau grįžti prie pirmo to minėto projekto dėl aktyvaus e, senėjimo, e, kurio sulaukėme. Tos pastabų galėtų būti keletas. Pirmoji būtų pozityvi pastaba nes e, kalbama apie labai pažeidžiamus žmonės šiame projekte. Žmonės sensta, mūsų visuomenė stipriai sensta ir dažnai jie gyvena labai sunkiai, sunkiomis materialinėmis sąlygomis. Tačiau yra ir mažiau įdomių dalykų. Tuo pat metu, kai teigiamas šis projektas, e, kyla kitų klausimų, o būtent koks pa, kokiu pagrindu remsime siūlydami inovaciją šioje srityje nes nulatos puolama socialinė valstybė, sakoma, kad reikia mažinti išlaidas sveikatos priežiūrai ir panašiai, tas rytis nulatos patiria didžiulį spaudimą. Kalbama apie daugiau darbo vietų, geresnį gyvenimo lygmetį, ambicingesnę visuomenę. Ašgi norėčiau pasakyti, kad aš tam visam galiu pritarti, tačiau e, tai prieštarauja gerokai tam, ką iš tikrųjų gyvenime šios rytyje daro valstybės narės. Aš manau, kad reikėtų labai tvirtų ir tvarių valstybinių politikų, reiklių politikų ir tuomet galėtume įgyveninti tuos dalykus, apie kuriuos tiek daug kalbame. Kitaip nieko nepavyks su tomis menkomis lėšomis, kurias turime. Dėkoju. Ponas Sereks turi žodį. Jis apibendrins diskusijas. tarybos vardu. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, džiaugiuosi mums suteikta proga diskutuoti dėl šios iniciatyvos su jumis. Kalbame apie iniciatyvą, inovacijų, apie e, iniciatyvą inovacijų srityje, apie Europos partnerystę šios srityje. Tai yra vienas iš esminių dalykų, kuriuos minime komunikate, kuris spalio mėnesį pateikė Europos komisija. Na, suprantama, kol kas taryba ir toliau nagrinėja šią temą, rengiamos išvados, kai susirinks konkurencingumo taryba, lapkričio 26 dieną prie to klausimo grįšime. ES taryba, birželio 18 dieną, pabaigė renkti ES 2020 strategiją. Vienas iš didžiausių ten paminėtų tikslų buvo toks, cituoju, pagerinti mokslo ir vystimosi sąlygas tam, kad būtų galima iki 3 procentų palygi, padidinti BVP dalį, kuris būtų investuojamas būtent į inovacijų sritį. Aš manau, kad būtų buvę sunku minėti kitokį skaičių, mažesnį skaičių negu 3 procentai, nes jis jau buvo paminėtas Lisabono sutartyje. O dabargi turime padaryti viską, kad rastume priemonių tiems dalykams įgyvedinti. Svarbiausios iniciatyvos Europa ir, ir, ir inovacijos, inovacijų partnerystė apima keletą svarbių iniciatyvų. Belgijos Belgija pirmininkaujantį ES šią temą įmus nagrinėti labai rimtai. Pirmiausia, taryboje vyko neformalus pasikeitimas nuomonėmis Liepos mėnesį, paskui vyko formalus keitimasis nuomonėmis spalio 12 dieną. Šios diskusijos pirmininkaučiai valstybei leido parengti tarybos išvadas. Dabar tas projektas nagrinėjimas ir kuris yra konkurencingumo tarybos darbo tvarkė. Nagrinėsime šį klausimą lapkričio 25-26 dieną. Norėčiau pabrėžti, kad pirmininkauti valstybė padarė viską, kad mokslo tyrimo ir pramonės šakos dirbtų šiuo klausimu bendradarbiaudamos. Ir rezultatai to yra puikus, nes bendra taryba, bendras tarybos postis buvo surinktas Liepos mėnesį ir buvo lapkritį taip pat, kaip sakiau, sulauksime bendrų išvadų. Be kita ko, Europos komisijos komunikate bei konkurencingumo tarybos e, atliktame darbe atsispindės e, vienų ir kitų pozicijos ir iki metų pabaigos bus parengtas dokumentas šio klausimu, bendras dokumentas. Na, laukiame strateginio impulso iš valstybių ir vyriausybių vadovų ir tarybos pirmininkų būdamas turiu būti atsargus kalbėdamas šiomis temomis. Tačiau Tačiau leiskite priminti, kad inovacijų tema ar tas žinių trikampis plačiaja prasme švietimas, mokslo tyrimai ir inovacijos, būtų, tokios būtų to trikampio viršūnės. Taigi tas trikampis yra netoks jau naujas dalykas nei tarybai, nei parlamentui. Tarybos požiūrių, e, kalbant apie bendrą mokslo tyrimų erdvę. Ta tema nuolatos figuruoja tarybos darbo tvarkėje. Konkurencingumo taryba šį klausimą nagrinėja. ES 2020 strategijoje apie tai yra kalbama. Gruodį e, irgi šis klausimas bus keliamas tarybos posėdėje, neseniai buvo sugalvotas naujas vadimas sukurti inovacijų Europą. Ir pirmininkaujant Ispanijai, būtent ši koncepcija buvo pasiūlyta. Galiu paminėti keletą gairių, kurios tarybai atrodo svarbios ir tų gairių sąrašas čia bus nepilnas. Pirmiausia, iniciatyvos turėtų apimti visas inovacijų formas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Antras dalykas - reikia padėti pagrindą e, tvirtesnį inovacijoms, mokslo tyrimams ir švietimui. Trečia, E, rinkose egzistuoja daug galimybių paremti inovacijas, teikiant e, naujas paslaugas nauja, ir nauja, naujas kitus dalykus. E, nanotehnologijos, taip pat svarbus dalykas, ir naujos technologijos taip pat, kalbant apie kultūros rytį ir, ir visai lė kitus ryčių, tai taip pat labai svarbus faktorius. Penktas dalykas - mokslo tyrimų pastangų eksploatavimas reikalauja intelektinės nusavybės geros apsaugos. Taip pat labai svarbu, kad būtų galima mokslinės inovacijas tinkamai e, plėsti ir technologijos inovacijas taip pat. Galiausiai mokslo tyrimų srityje e, numatyti e, tikslai ir, ir valdymo principai turi būti supaprastinti ir racionalizuoti. Džiaugiuosi, kad šiuo klausimu sutariama su Europos komisija ir su ITRE komitetu, kaip buvo minima ponios Karvalijo pranešime. Partnerystė, in, inovacijų partnerystė neturi įnešti daugiau sudėtingumo. Priešingai, svarbu, kad būtų laikomasi paprastinimo požiūrio regioninė dimensija yra esminė, kalbant apie inovacijas. Šiuo požiūriu ES inovacijų politika turėtų būti tokia, kad atitinkami e, subjektai šios srities ir konkrečiai mažos ir vidutinės įmonės sulauktų paramos regioniniu mastu. Žmogiškasis faktorius irgi yra labai svarbus. Es, jis yra esminis, kalbant apie mokslo tyrimus. Europa turi stiprinti savo gebėjimus išlaikyti Europoje savo mokslininkus ir pritraukti talentus iš trečiųjų valstybių. Ir štai po tų bendrų pastabų norėčiau atsakyti į tuos keturis klausimus, kurie tokie labiau konkretus, kuriuos jūs iškėlėte. Kai dėl inovacijų partnerystės, nors nesame pareiškę galutinės nuomonės, man atrodo, esame vieningi, reikia pradėti imtis kažkokių bandomųjų iniciatyvų. Komisija pasiūlė imtis tos iniciatyvos, kurią jūs minėjote, e, kuri yra aktyvaus senėjimo iniciatyva. Komunikate be kita ko yra kalbama ir apie kitas temas, kurias galima būtų teikti 2011 metais ir panašiai. Kai kas iš jūsų teigiamai vertinote pasiūlytas temas. Na, batomasis projektas gali prasidėti eksperimentiniu pagrindu. Nebūtina laukti, kad visi e, kad visos įprastinės procedūros būtų atliktos. Temų parinkimas būsimoms partnerystėms yra svarbus klausimas. Taryboje apie jį diskutuojama. Esant tokiam kontekstui, norėčiau priminti, kaip vyksta bendras programavimas mokslo tyrimų srityje, atsiliepianti visuomenės iššūkius. 2000 metais dar taryba paskelbė kreipimas į šio klausimą. Kriterijai, kurie būtų naudingi e, inovacijų partnerystės kontekste, jau buvo nustatyti anksčiau. Pirmiausia, reikia, kad tas iššūkis būtų ES masto, efektyvus e, įsitraukiančiųjų dalyvavimas šiuose projektuose, galimybė transformuoti mokslo tyrimo rezultatus į naudą piliečiams. Ir, kon, ir svarbu, kad tai pasitarnautų konkurencingumui. Ir čia matau, kad mūsų nuomonės sutampa. Sutampa ankstesnės tarybos atstovų nuomonės ir sutampa siūlymai, kuriuos siūlė komunikate komisija. Diskusijose, kurios vyko iki dabar ir, ir kurias nuolatos pabrėžė kolegos, aišku, kad reikia bendro požiūrio dėl to, kaip bus parenkamos temos. Reikia, kad procedūros būtų paprastinamos, kad procedūros nebūtų grėmėstiškos. Reikia, kad būtų bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi, ypač su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ir taip pat svarbu, kad būtų tinkamiau panaudojami finansiniai egzistuojantis instrumentai. Ir štai dabar norėčiau tarti porą žodžių dėl valdysenos, dėl darbų kalendoriaus. Tai yra tie klausimai, kurie yra patys svarbiausi. E, paminėsiu jautriausius elementus, elementus, kurie bus susiję su papildoma verte, nuoseklumu, lankstumu ir e, lengva struktūra. E, žinoma, reikės sukurti iš anksto nustatytą ir pateisintą formatą. Yra iškelta visai eilė iniciatyvų, kurios leistų sutikti su tomis koncepcijomis. Galvoju apie spalio 27 dienos seminarą, kurį e, Belgija pirmininkaujantį tarybą rengia kartu su Suomija ir Europos komisija. Ir tame seminare bus nuspręstas e, konkretus uh, E, netidėliotinai spresinų klausimų e, sureguliavimo e, tvarkaraštis. Dėl Europa 2020 strategijos Europos komisija yra išsakusi labai daug plataus masto pasiūlymų, tačiau ištekliai yra labai riboti. Reikia užsitikrinti, kad, procesas vyk, kad tas procesas vyktų sklandžiai ir kad mes laiku viską suprastume. Baigdamas, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, dėl e, nacionalinio lygmens partnerystų geresnio valdymo, norėčiau pasakyti, kad e, apie tai kalbame visose diskusijose, kuriuose liečiamos tokios temos kaip partnerystės valdymas. Nėra e, tokio vieno nustatyto modelio. Privalome galvoti apie objektyvius skirtumus tarp atskirų valstybių narių ir nepamiršti visų suinteresuotų pusių. Ar tai būtų Europos ligmens veikėjos, ar nacionalinės, ar regioninės, ar tai būtų valstybinės, ar privačios veikėjos. Ponios ir ponai, aš manau, kad moksliniai tyrimai ir inovacijų kūrimas Europai daugiau nebėra viena iš galimybių, bet yra prievolė. Todėl mes turėtume išlaikyti socialinį modelį ir siekti naujų tikslų. Aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas šią temą susidomės, ypač E, šiandien, kai kalbėsime pirmą kartą apie inovacijų programą. Manau, kad visi suprantate, jog šiuo metu valstybėms narėms reikia e, padaryti labai sudėtingų pasirinkimų. Todėl moksliniai tyrimai ir inovacijos turi būti traktuojami kaip investicija į mūsų ateitį. O aš galiu Jūs patikinti, kad taryba e, stengsis šias mintis įtvirtinti. Pone Butikov, Jūs norite pasakyti dėl vedimo tvarkos? Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėjau paklausti, ar tarybos, tarybui, tarybai skirtas kalbėjimo laikas yra ilgesnis, kai posėdžiavome vakare. Šiek tiek keista, kad taryba kalbėjo dvigubai ilgiau nei Barosas ir Manrampojus kartu. Turime tiek daug svarbių klausimų darbo tvarkėje, galbūt taryba galėtų kalbėti šiek tiek tiksliau ir nuosekliau. Ačiū už išsakytą pastabą. Į ją atsižvelgiame. Na, o dabar žodį suteiksiu. Frakcijų kalbėtojams, kurie pasisakys frakcijų vardu. Pirmiausia, APP e frakcijos vardu, ponas Cukalas. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į didžiulę galimybę, kurią siūlo šios partnerystės ekonominiai plėtrai ES, mums tikrai jos reikalingos. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad egzistuoja ir tam tikra rizika. Dėl to, kaip ta priemonė bus naudojamasi. nes e, įtaka gali būti negatyvi, gali tie skirtumai tarp valstybių narių dar labiau išryškėti. Ir aš norėčiau pakalbėti apie sudėtingas sąlygas, kurios dabar egzistuoja įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Graikiją paimkime, pradėsiu nuo šios šalies. Ir norėčiau sugrįžti ir paminėti tą komentarą, kuris jau buvo išsakytas e, tarybos atstovo. Ekonominė situacija pietinėse Europos valstybėse yra sudėtinga, ypatingai dabar, kai Tartautinės valiutos fondas ir Pasaulio bankas reikalauja drastiškai mažinti išlaidas visose sektoriuose. Tai reiškia, kad biudžetas skirtas moksliniams tyrimams artėja prie nulio. Ir iš principo tai reiškia, kad tokiu metu, tokiu momentu šios partnerystės sukuria labai pozityvų veiksnį faktorių Na ir biudžeto apkarpimai, kurie yra kurių yra reikalaujama iš įvairių valstybių. Ir tai, kad e, mokslininkai išvyksta iš Europos. Tiesa, kad daug specialistų tiesiog išvažiuoja iš savo valstybių ir dabar trūksta mokslininkų moksliniuose centruose ir situacija vis blogėja ir prastėja ir tam įtakos turi ir situacija Europos universitetuose. Štai pavyzdžiui, Europoje Times e, žurnalo High Education leidinio duomenimis Europoje yra 82 iš 280 geriausių pasaulio universitetų. Ir ką taryba ketina daryti tam, kad sumažėtų atotrukis tarp pietinių ir šiaurinių ES valstybių narių? Pirmininkas, labai prašau laikytis kalbėjimui skirto laiko. Dėkoju. Dabar kviečiu ponę Rierą Madurel. Pirmininkė. Akivaizdu, kad komisija pasiūlė inovacijų partnerystės atsižvelgdama į pramonės politiką, nes norint užtikrinti pažangų, tvarų augimą, kuris galėtų sukurti kūrybingumo e, galimybės, sukurti darbo vietas, tam reikalingos visų pirma inovacijos. Mūsų frakcija prisima atsakomybę už abi iniciatyvas, na ir aš esu frakcijos koordinatorė ir manau, kad veikdami iš vien Europos parlamente galėtumėme prisidėti prie ieškant sprendimų e, dabartiniams iššūkiams, bandant sudenti socialinius, ekonominius, aplinkos sauginius elementus, jeigu norime užtikrinti didesnę socialinę sanglaudą ir kurti žalesnę pramonę. Tai atsispindi ir mūsų rezoliucijoje prieš tarybai primant sprendimą mes bandome spręsti įvairius klausimus ir prioritetą skiriame inovacijų partnerystėms. Taip pat pabrėžime, kad sėkmė priklausys nuo mūsų sugebėjimų įtraukti novatoriškas įmonės, universitetus ir mokslininkų centrus į šį darbą. Ačiū. Dėkui. ECR frakcijos vardu. Ponas Žiobro. E, pirmininkė, ponios ir ponai. Europa turi plėtotis, o inovacijos yra daugiaus, geriausias būdas išpristi iš krizės. Mes e, turime dėkti pokyčius ir e, tam turime užtikrinti lankstesnės taisyklės, daugiau inovacijų, turime e, sudaryti lengvesnės sąlygas įregistruoti patentus, taip pat užtikrinti finansavimą ir tokiu būdu išsiubuosime, išjudinsime inovacijas. E, E, bendrovės vienos negali finansuoti daugiamečių mokslinio tyrimų programų, tačiau egzistuoja čia ir problemų, nes iš europinių šaltinių ateinančios lėšos taip pat nėra pakankamos ir bendrovės turi, spa, turi pačios investuoti. E, vidurio rytų Europoje tai yra blogas signalas, kadangi nepakanka nacionalinių lėšų, e, nėra prieigos prie finansavimo. Tai ryšku įvairiose srityse ir tai reiškia, kad e, tam tikroms bendrovėms neblogai sekėsi investuoti sekasi investuoti, o kai kurioms nepakanka pinigų ir atsiranda atotrukis Europoje. Ir aš norėčiau paklausti, ką komisijos pirmininkas darys, kad paskatintų inovaciją valstybėse, naujose valstybėse narėse. Dėkoju. O dabar atskiri parlamento nariai. Pirmasis kalbės ponas Vinkleris, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos. Su inovacijų partnerystėmis komisija siūlo mums žengti palankę linkme. Ir džiugu, kad komisija ėmėsi nemažai iniciatyvų, kurios išdėstytos inovacijų pranešime jį patvirtino rugsėjį E, įtre komitetas. Tai reiškia, kad ateityje Europa galės padaryti daugiau, kad pasinaudotų inovacijų potencialu ir kad e, prisivytume tokias šalis kaip JAV, e, Japonija ar Kinija. Tačiau inovacijos pasiteisins tik tada, jeigu veiksime kartu su valstybėmis narėmis ir regionais. Komisija siūlo inovacijų partnerystės, apie kurias kalbame. Iš tikrųjų, mes e, ir klausime apie tai kalbame, bet reikia e, pasiūsti perspėjimo signalą, nereikia dubliuoti veiklos. Nepakankamai detaliai apibūdintos yra e, tokios inovacijų partnerystės, reikėtų, kad e, situacija būtų paaiškinta. Tokių partnerysčių mintis yra panaši kaip ir kitų priemonių, kaip pavyzdžiui septintoji programa ir technologijų platformos, taip pat inovacijų klasteriai. Aš norėčiau pasakyti, kad mums reikia užtikrinti sinergiją ir galimybę pasinaudoti sinergijomis. Mes taip pat turėtume e, taikyti suderintą požiūrį. Labai ačiū. Dabar ponas Korėja Dekampos. Gerbiami kolegos, šiandien mes kalbame apie inovacijas ir partnerystę. Tam yra reikalinga integruota strategija, kad Europa sukurtų gerą inovacijų sistemą ir kuri būtų efektyvi bei leistų sukurti tvaresnį mūsų bendrą ekonomikos augimą. Geresnės partnerystės yra matomos kaip tam tikras instrumentas, tačiau tam, kad jas įgyvendintume, susiremsime su rimtais iššūkiais. Tikslas yra visiškai e, nebejotinas, visiems yra aišku, bet mes turime apibriežti aiškius teminius prioritetus e, mes e, dažniausiai kalbamės su pačiais pramonės atstovais tomis temomis. Ir manau, kad turėtume tarti su visomis suinteresuotomis pusėmis koks bus komisijos regionų, valstybių narių, vietos administracijos vaidmuo, kaip mes galėsime geriau apibriežti veikimo struktūras, kokiu finansiniu priemoniu turėsime toms partnerystėms paremti. Ir taryba, ir komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų sukurta gera partnerysčių veiklos atmosfera. Tačiau aš manau, kad mes jokių būdų negalime paukoti socialinių e, vertybių, kurias dabar turime partnerysčių nujusekdami. Ačiū. Másfél perc. Ačiū. Dabar žodis uh, e, Gutierės Kortinės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti tai, kad e, inovacijų tema ir partnerysčių tema yra keliama. Tačiau čia mes kalbame apie tai, su kuo patys nesame gerai susipažinę. Kalbame iniciatyvą, kurios turinio vargu ar kas e, žino. E, tik kalbame, kad reikia sukurti modelį. Aš štai ką norėčiau pasiūlyti. Jeigu norim būti efektyvūs, tai turėtume pirmiausia pažvelgti rezultatus, kaip jau buvo pasakyta. Ir pamatyti, kas yra, pažiūrėti, kas yra įvykę su partnerystėmis anksčiau kaip pasiteisindavo vienokios ar kitokios platformos. FP7, tai yra mokslinio pagrindų programos septintosios patirtį turim. Pažvelkime ją iš pašalės ir pamatysime, kaip kas klostėsi, nes labai dažnai bendrose technologijos iniciatyvose mažos ir vidutinės bendrovės būdavo tiesiog išstumiamos į šalį. Todėl aš siūlyčiau sukurti visą eilę politikos krypčių, būtent inovacijų kryptimi, kad mes galėtume įtraukti mažas ir vidutinės įmonės. Galbūt turėtume rasti tam tikrus tarpininkus, kurie padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms sukurti projektus ir pradėti juos įgyvendinti. Negalima palikti jų nuo šalyje. Be to reikia naujovių ir administracijoje, reikia naujoviško inovacijų valdymo nes inovacijos didžiaja dalimi yra susijusios su rinka, o administracija e, reguliuoja rinką. Jeigu administracija veiktų greičiau, rinkos kur kas greičiau keistusi, mes su, sukurti administracinius gebėjimus naujovėms ir moksliniams tyrimams, kad geriau būtų valdomos inovacijos ir bendrovės galėtų įgyvendinti savo projektus pagal tą platformą ateityje. Be to, privalu atsižvelgti į egzistuojančią riziką, nes rizika tenka ne tik piliečiams, bet ir bendrovėms. Ačiū. Silvija Adriana Cikau. Silvija Adriana Cikau. Vieną minutę. Domnule președinte. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie uh, pagrindinę deklaraciją žmogaus teisėms, kurioje yra sakoma, kad visi žmonės gali laisvai prisidėti prie kultūros gyvenimo ir naudotis visomis įmanomomis mokslo ir e, meno galimybėmis. Čia mes suprantame, kad mūsų laukia ne vienas iššūkis. Kalbame apie klimato kaidą, energijos taupimą, energijos uh, švaistimo sustabdymą, žaliavų stoką, e, ekonomikos raidą, daugybę įvairiausių temų aptarėme. Tačiau kaip mes galėsime taip tų tikslų siekti alternatyviais būdais. Kaip mes galime ištobulinti inovacijų politiką, kuri e, petis į petį vystytųsi su konkurencijos politika. Mums reikia daugiau produktų ir paslaugų, e, kurie e, atvertų galimybės naudotis inovacijomis. Tuo pat metu mes turime žiūrėti, kaip inovacijos įtakoja rinką. Didžiai dalimi e, tai yra susiję su mokslininkų veiksmais. Todėl mums reikia naujų partnerysčių. Tik tada mes galėsime patobulinti mokslo ir švietimo sistemą ir piliečiai geriau supras, e, kad naujovės neša pažangą. Ačiū. E, Pone Danuta Marija Hübner. Pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė ministrė, kolegos, per pastarosius metus daug kas buvo pasakyta apie inovacijas ir inovacijos tapo politikos instrumentų simboliu, galinčių išspręsti visas mūsų problemas. Taigi lūkesčiai yra milžiniški ir mes turime siekti rezultatų, atėjo laikas, mano manimu, imtis pragmatiško požiūrio. Be to, inovacijos gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį atgaivinant ekonominį augimą Europoje, bet norint to pasiekti, mums reikia konkrečios, stiprios viešos pastangos tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę prieigą prie finansavimo ir sukurti inovacijų politiką. Dabar svarbiausia yra laikas. Turime judėti greitai, ryštingai, nuo ambicijų pereiti prie veiksmų, išvelgti tuos veiksnius, kurie stabdo inovacijas Europoje ir taip pat sukurti veiksmingas naujas politikos priemonės. Europos inovacijų partnerystė galėtų būti tokiu instrumentu Na ir tam, kad pirmosios Europinės inovacijų partnerystės įsi, įsi būtų gyvendintos, reikia skubėti ir mokytis iš klaidų, geriausią praktiką panaudoti, kurie egzistuoja Europoje. Inovacijos e, paprastai gimsta gerai funkcionuojančiose inovacijų sistemose, kuriuose vaidina regionai labai svarbu vaidmenį. Taigi turime judėti prie ekonomikos pagrįstos inovacijomis, išnaudoti sanglaudos politikos e, privalumus sanglaudos politikos finansavimo priemonės, tai yra 85 milijardus eurų. Sanglaudos politika gali inovacijos politiką įdėkti visose regionuose ir valstybėse. Dėkoju, poniai komisariai, dabar žodis kolegai, ponui Balčyčiui. Vienai minutiai. Pirmininkė, gerbimi kolegos inovacijų politika ir technologijų pasiekimų įgyvendinimas turėtų tapti lemiamu veiksniu ne tik įgyvendinant europos sąjungos du tūkstančiai dvidešimt strategiją bet ir pačios sąjungos ateities augimui ir konkurencingumui. praktiškai visų europos sąjungos politikos sričių įgyvendinimas kaip pavyzdžiui energijos vartojimo efektyvumo didinimas mažiau aplinką teršianti ekonomika neigiamo klimato kaitos poveikio mažinimas socialinės gerovės užtikrinimas ir darbo vietų kūrimas tiesiogiai priklausys nuo to kaip efektyviai bus vykdoma inovacijų politika. europai būtina integruota inovacijų politika kuri gali būti sėkminga tik tuomet kai bus užtikrintas efektyvus koordinuotas bendradarbiavimas regioniniu nacionaliniu ir europos lygiu manau kad komisijos inicijuojama europos inovacijų partnerystė yra didelis žingsnis link labiau ir geriau koordinuotos inovacijų politikos kuri leistų pasiekti žymiai geresnių rezultatų konkurencingumo srityje ir prisidėtų prie visos bendrijos spartesnės pažangos ateityje. Köszönjük szépen, eh, képviselő úr. Eh, most pedig eh, Mario Pirillo. Labai ačiū. Dabar Marija Pirelo, vieną minutę. Labai ačiū, pirmininkė. Visi kenčia nuo taupimų viešųjų e, finansų srityje ir inovacijos gali būti išeitis ES veikiant krizės pasiekmes. Praeitie inovacijos labai pasitarnavo ir daug ką pakeitė pasaulyje. Pavyzdžiui, naujoji telefonija prasidėjo čia Europoje. Uh, Mes turime galvoti apie technologinį potencialą ir mes turime pasinaudoti Europos kapitalu, turime geriau koordinuoti tai, ką darome Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse mes neturime dubliuoti investicijų ir savo pastangų. Tai reiškia, kad reikia labiau strateginio požiūrio, reikia labiau koordinuoto požiūrio ir šios partnerystės yra puikia priemonė. Turiu paklausti tarybos, kokias veiklos sritis imsis aktyvinti, kad užtikrintų didesnę dinamiką ir kad būtų daugiau naudos realiai ekonomikai. Ačiū. Dėkuoju. Visi parlamentarai, kurie buvo užsirašę pasisakyti, jau pasisakė, o dabar spontaniškos diskusijos ponas Kelis. Dėkoju, pirmininkė. Niekas nebejoja, kad kalbame apie didžiulius iššūkius šiandieną ir kad būtina yra rasti naujų būdų, kaip išspręsti visas problemas. E, aš turiu prieš akis ataskaitą apie inovacijas ir ten sakoma, kad atlikus apklausą 95 procentai respondentų pasakė, kad uh, gali užtikrinti didesnį augimą ekonomikos, o 83 procentai pasakė, kad tai gali užtikrinti pažangesnę Europą. Manau, kad daugumas su tuo sutiks. Šiandieną aš dalyvau pietuose, kuriuose dalyvavo parlamento nariai, komisijos tarybos atstovai, buvo kalbama apie inovacijų partnerystės ir tai yra esminis dalykas ateičiai, jeigu norime įvykdyti tikslus pagal uh, E, Europa 2020 e, strategiją. Dėkuoju. E, toliau Jon Ančiu. Prašom vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą dėl pirmųjų partnerysčių inovacijų srityje. Ta reikia padaryti, kad valstybės narės galėtų aktyviau veikti, aktyviau kurti inovacijas. Valstybės narės turi būti aktyvesnės kovodamos su disbalansu, e, paskirstant lėšas tarp infrastruktūros ir inovacijų. Todėl mes ypač turėtume galvoti apie regionų raidą. Partnerystėje tiesa turėtų būti atsižvelgiama regioninį aspektą. Turime nepamiršti, kad tai turės įtakos ir struktūriniams fondams. Varsybės narės finansavimą gauna ir iš struktūrinių fondų, ir iš privačių šaltinių. Ačiū. Maki, is... Pone Jėten Makė, prašau. Labai ačiū. Inovacijos tapo uh, labai populiarių dažnai kartojimų terminų. Tačiau reikia pasakyti, kad bendrai inovacijos mūsų niekur nenuves sparčiai, kadangi produktų kūrimui prireikia metų, ištisų metų, o to kūrimo kaštai vis didėja. Vadinasi, ES turi labai rimtai investuoti į bendrus mokslinius tyrimus ir e, jų e, rezultatų pritaikymą vidaus rinkoje. Nereikia tikėtis lengvų ir greitų rezultatų. Inovacijos duos rezultatų pribrendus laikui, bet dabar mokslininkams skirkim laiko, ramybės ir pinigų. Ačiū. Toliau Ilda Fegereido. Vieną minutę. Obrigada, Ačiū, ponė pirmininkė iš tiesų iššūkiai e, šią iniciatyvą iškyla labai dideli. Komisija tai vertina kaip simbolinė, simbolinės reikšmės planą. Tačiau tai nėra tik simbolinis dalykas. Rinkėjai turi matyti, kad iš tiesų tai yra reikali, kad tos inovacijos yra reikalingos. Mes turim sukurti ES vidaus plėtros politiką. E, tam būtina turėti reikalingas priemonės, kurios būtų gyvybingos ir ilgalaikės Tai ženkliai prisidėtų prie ekonomikos raidos. Mes čia matome e, daug pavyzdžių e, atspindinčių, ko mums iš tiesų reikia. Tačiau jie taps prasmingi tik tada, jeigu valstybės sukurs reikalingą galimybės suteikiančią politiką. E, mes privalome užtikrinti reikalingą paramą uh, mokslininkams, taip pat sukurti gerą pensijų sistemą, paramą socialiai remtiniems žmonėms. Tik tada geresnė, liberalesnė politika taps realybė. Ji e, suteikia e, daugiau, liberali politika suteikia daugiau galimybių mokslininkams ir socialiniai politikai užtikrinti taip, kaip mes norime. Europos komisija turėtų pasirūpinti, kad ši iniciatyva nepradingtų. E. Ačiū ir galiausiai žodis Matulai. O ekonomija sustenabilă, inteligentă. Ačiū, ponė pirmininkė. Tvari ekonomika, kaip visi sako, yra reikalingi pirmiausia tam, kad strategijos 2020 tikslų pasiektume. Ir tai be abejonės yra neatskiriama nuo mokslinių tyrimų ir inovacijų. Tai yra susijęs su mūsų visuomenės absoliučiai visais lygmenimis, bet to visi regionai turi dirbti per sienas, ne, nereaguo, ne, ne, nevertindami sienų. Visi e, novatoriški sprendimai turi būti įgyvendinami, perkeliant juos iš akademinių sluoksnių į e, gamybą. Tačiau neretai taip, atsitink, taip neatsitinka, nes nepakanka lėšų. Regiono administracija galėtų prie to prisidėti tai e, galima padaryti per paramos programas ir taip pat per sanglaudos politiką. Tokiu būdu mes galėtume iš gauti realios naudos iš inovacijų. E, kaip žinia, mes propaguojame ir geras procedūras, administracinės procedūras šioje srityje. E, matėme, kas pasaraisiais mėnesiais įvyko Rumunijoje. E, parlamento komitetas teikė visą eilę atitinkamų pasiūlymų ir iniciatyvų. Ir manau, kad tai tik patvirtina, kad mums reikia gyvendinti tokią iniciatyvą, kad būtų sukurtos tvirtos partnerystės. Na ir galiausiai žodį suteiksiu tarybos atstovai. Trumpai gal galėtumėte apibendrinti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti parlamentui už išreikštą susidomėjimą inovacijų klausimu. Ši parama labai svarbi yra, norint kuo galima greičiau įgyvendinti, skubiai įgyvendinti šį inovacijų planą kad galėtumėme greičiau sureaguoti į vidinius iššūkius ir taipogi, kad galėtumėme pagerinti išorinį konkurencingumą. Aš manau, kad pirmininkaujantį valstybė laikėsi darbų grafiko, nes spalio 6 komisija pristatė savo pasiūlymą, na, o mūsų išvados yra dabar rengiamos kad lapkričio 26 dienos tarybos posėdėje būtų pristatytos. Aš manau, kad visi supranta, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra esminiai dalykai, kalbant apie išbridimą iš krizės. Dabar dėl e, partnerysčių pasirinkimo aš akcentavau tuos bandomuosius projektus. Jų tikslas patikrinti tą modelį. Ir aš manau, kad tie bandomieji projektai suburs žmonės, partnerius Europoje. Na, o dėl kitų galimų temų komisija apie dešimt panašių projektų pristatė ir mes taryboje norime pirmiausia akcentuoti visą įtraukiantį metodą. Uh, tam, kad būtų judama aukštyn ir nenorime, kad e, būtų dubliuojamos pastangos, nenorime kurti papildomų sunkumų papildomoms programoms, nes tai netitiktų mūsų tikslui supaprastinti sistemą. Na, o kal, dabar kalbant apie biudžetinius sunkumus, žinome, kad e, mokslinio tyrimų biudžetai susiduria su milžinišku spaudimu. Na ir tas atotrukis tarp šiaurės ir pietų Europos valstybių, apie kurį buvo kalbama, tiesa, kad jis egzistuoja ir žinių siekimas turi būti mūsų bendras tikslas ir mes ir bandome siekti europinių priemonių sinergijos, ypatingai kalbant apie pagrindų programą ir struktūrinius fondus. Taip pat taryboje mes labai atidžiai atsižvelgiame į tai, kad reikia daugiau prisidėti, padėti smulkioms vidutinėms įmonėms, kadangi jos negauna pakankamos prieigos, negavo pakankamos prieigos prie ankstesnių pagrindų programų. Ir tas visas mūsų supaprastinimo darbas yra iš principo ir skirtas tam, kad prieiga prie finansavimo būtų paprastesnė ir kad smulkios vidutinės įmonės galėtų lengviau naudotis pagrindų programos siūlomais privalumais. Ačiū. Diskusiją šio klausimu baigėme, kadangi jau